Okay, so, dear colleagues, now we... Rangus kolegos, taip perkime prie penkto klausimo. Ekonominės partnerystės sus, sustarimas tarp ES bei PAVB, EPS valstybių. Na, čia bus pažangiausia partnerystės sutartis su Afrikos šalimis pranešėjas yra Lamstorf. Suteiksiu ir žodį pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Sekundėlę pasiruošiu. Taip. Kasgi svarbu dėl šio pranešimo? Na, parlamentas svarsto, ar sutikti su šias trimerinė Ir sustarimu siekiama pagerinti santykius su šiomis šalimis partnerėmis, pagerinti prekybą, nes ta prekyba pastaruoju metu nesiplėtojo taip, kaip mes tikėjomės. Taip pat Svarbu nepamiršti ir perinamojo laikotarpio. Iki septintųjų metų turėjo būti perimas laikotarpis, dabar jau dešimt metų laiko praėjo. Tuomet svarstėme prieigos prie rinkos reglamentą. Tačiau tas dokumentas ne iki galo patenkinamas yra ir turi būti žinoma peršvartytas. Taip pat, kad pastebėtume per diskusijas, paaiškėjo, jog mūsų valstybės partnerės taip pat spiras, jos yra spaudžiamos. Nesusitarė tarpusavį. Ir matome, kad mūsų darybų partneriai patys negali gal nutarti, ar gali su darybomis, e, gali tęsti darybas. Buvo šalių, kurias atsakė tas darybas. Dabar išeitų tarsi Europos Sąjunga, kaip ir per daug ragintas šalis. Ir štai buvo šalių, kuris turėjo netesti. Taip, dabar apie ką ir šis tyrimas. Pirmiausia, kalbama apie gaminius, ir taip pat numatoma dalinė diskriminacija, tai yra sustarimas bus asimetrinis ir jis bus naudingesnis mūsų šalims partneriams. Ten yra daug įvairių saugiklių, ypač tos pramonės šakoms, kurios dar nėra gerai išplėtojusios. Taip pat yra atskirų saugiklių atskiriems gaminiams, kurie gaminami šalyse partnerėse. Kitas dalykas, kuris svarbus ir kitiems sutarimams, yra geografinės nuorodos. Pavyzdžiui, roibos arbata, raudonoji arbata. Na, ji, bū, ji būtų saugoma kaip e, Pietų Afrikos gaminys. Ir e, ši, šią nuorodą saugotų Europos Sąjunga. Tačiau tai nebūtų taikoma kokios kitiems gaminiams, ypač žvejybos pramonės gaminiams. Na, pasakytume beje, kad e, tuo siekime palengvinti eksportą tiem, tam regionui. Kitas dalykas - viešieji pirkimai. Dėl to dar nesutarta. Yra sutarta grįžti prie šio klausimo vėliau. Tačiau net ir tai dar į, į sutartį nėra iki galo įtraukta. Kitas svarbus klausimas tai yra, kiek šis sustarimas padės regionui vystytis, kiek šis prekybos nuostatas padės vystytis. Parlamentas rezoliuciją būtent to prašė. Na, aišku, kad patys principai sutarties yra palankus vystimuisi. Ir šis tarimas vis pirmas sultas yra ties tik tais gaminiais. Tad jis galėtų būti laikomas platesnės strategijos dalimi. Kažinai, jis pakankamas vienas pats ir na, jo neužteks tokiems turimo, kad būtų paskatinta vystimas tose šalise. Ne, tai yra tik vienas iš įrankių vystimui įsiskatinti. Yra juk ir vystimosi fondas, tad čia būtų tokios visumos dalis. Tai reikia labai aiškiai turėti galvoje. Kas dar svarbu? Apie tai daug diskutuojama šiliniais pranešėjais, kitais kolegomis. Ir čia turiu galvoje klausimą, kaip galėtume padėti įgyvendinti sustarimą. Čia su vairiais kolegomis apie tai diskutavome. Yra numatytas penkių metų laikotarpis, po kurio reikia atlikti peržiūrą. Ir tai būtų proga kitai parlamento kadencijai imtis aktyvių veiksmų, dėl pačio sutarimo peržiūros. Be to, sustarimui bus vykdomas nuolatinis stebėjimas kai kuriams rytims. Na, tai ir tai yra tas, tas elementas, kuris gali padėti situaciją gerinti. Čia, čia ir tai dirbs parlamentinė asamblėja. E, vadovaus mūsų komitetas INTA. Tačiau pasakyti, kad ketvirtas straipsnis numato daug manevrų laisvės įvairioms struktūroms steigti, kur galėtų stebėti gyvendinimą. Tai ir komisija gali daryti, ir šalis partnerės, ir visi kartu. Ir tuomet šalis e, strimo e, narės, taip pat parlamentas galės stebėti sutarimą. Na, aš visų dabar nenoriu įrankių to aptarinėti. Bet yra daug sričių, kur bus galima daryti spaudimą, jeigu kils sunkumų su atskirais sustarimo gyvendinimo elementais. Be to, norėčiau pasakyti, kad sustarimas tikrai yra sėkmingas. Nors vėluojama devynis metus. Tačiau judama link ratifikavimo dėl, dėl ratifikavimo mechanizmo. Dėkui, dabar tiksiu žodį šilinį pranešėjai, ponas Marto iš EPP. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pranešėjo darbu. Na taip, čia dabar buvo pabandyta per, minutę, per minutę laiko susumuoti 10 metų darbą. Svarbu pabrėžti tuos pozityvius sutarimo elementus, tą jau pranešėjas padarė. Sutarimas yra ir geras, ir reikalingas, ir būtinas. Ir šis tarimas užbaigs teisinio netikrumo periodą, kur tikrai jau reikia tas laiko tarp baigtųsi. Reikia to sutarimo, kuris dėrėtų su PPO taisyklėmis Tai yra tiesiog būtina. Na, nenoriu aptarti dabar visų atskirų klausimų. Tai norėčiau pabrėžti tvarę plėtrą. Abiems darybos šalims visą tai, tai rūpi. Tai svarbu visam regionui. Tai taip pat, čia taip pat atsilygiama ir į Mūtų sąjungą, kurie dalyje dalyvauja. Ir tai gali papildyti kitus elementus jie tiek tol taip pat ir kalbant apie kitus regionus, pavyzdžiui, labiausiai tolus regionus, taip pat Kanarų salas. Čia, čia pažiūrėjau, svarbus dalykas yra cukraus gamyba, e, nerafinuoto cukranio cukraus. Tai yra svarbus žingsnis, tai yra labai svarbu Europos pramoniai. Reikia galvoti apie cukraus kvotas ir žiūrėti, kaip galime padėti toms gaminčiams šalims. Dabar matom, kad kyla pavojus gamybai labiausiai tolose regionuose. Tai reikia neišleisti, to reikia neišleisti iš akių. Džiaugiamės pasirašymu, žinoma, ir tikrai manau, kad sutarimas labai būtinas. Dėkui. Socialistų demokratų vardu šiandien pranešėjus tiks žodį. Parlamentarischen Versammlung. Atrodo, kad visas parlamentas. Tai na, aš grįšiu. Afrikanischen und auch kein karibischen. Namibijos. Vėliau. Afrikos ir Karibų šalių Europos parlamentai. E, nelaukime penktadienio kada kitos Afrikos šalys, e, Namibija, skaitant Namibiją, turėtų e, spręsti šias klausimus. Taip yra daug galimybių, bet yra nemažai rizikos. Na, žinoma, laukiama tos integracijos bet ypač kada kalbama apie na, tokius jautresnius produkt, produktus, apie jaunesnės įmonės. Na, bet reikia turėti visada galvoje tą e, nemažą plėtrą, vystimasi. Ne visą tai susijęs su tam tikrų spaudimų kylančių ir iš Europos Sąjungos. Nereikia galvoti apie jas kaip apie lygų partnerį. Na, bet spaudimas tam tikras net parlamentuose jaučiamas, žinoma. Tačiau a, turėtume e, laukti, kad šalis pasirašys, lauksime ratifikavimą. Vienas dalykas aiškus – jeigu komisija čia darys spaudimą. Reikia užtikrinti, kad, na vėlgi, viskas nevyktų dar kitus dešimt metų. Na, reikėtų tiesiog pasakyti, kad yra trys mėnesiai, jeigu niekas nevyksta, tiesiog turėtų būti tam tikra, na, baudos uždėtas bet e, vėlgi e, kartais tas spaudimas yra na, tiesiog nepriimtinas. Jeigu parlamentarai sako ne. Ir e, žinoma, ten tų trijų mėnesių neužtenka. Mes Nutzen stiften wird. Das wird davon abhängen, wie es implementiert. Na, viskas, žinoma, priklauso nuo to, kaip bus įgyvendinama, kaip visa bus toliau tikrinama ir kiek bus įmamasi veiksmų. Žinoma, sujungu, kad tai nėra tik tai prekybos reikalai. Ir svarbu galvoti apie tai, kiek na, prekyba iš tikrųjų na, padeda ar kenkia e, kitų sprendimui. Taip aš norėčiau iš tikrųjų palaikyti Van Lansdorf, jo nečiame. Na, taip, tiesiog padeda imtis kažkokių konkrečių e, veiksmų. Reikia prisiminti, kad tai mūsų strategija turėtų būti e, remtusi e, tikromis vertybėmis, ne tik ekonominiais dalykais. Ačiū. A, dėl įvairių priežasčių. Pensilvantenio nėra čia, taigi aš norėčiau pateikti jo nuomonę kaip mūsų šešėlinio pranešėjo. Taigi, a, turėtų PVB, e, susitarimai su PVB šalimis turėtų turėti rimtą pagrindą. A, Noriu sakyti, kad mes remiame pranešėjų rekomendacijas ir turėtume duoti sutikimą tokiam susitarimui. Pabrėžiama taip pat, kad prekybiniai visi dalykai yra iš tikrųjų išgyvendėtami ir kad PVB šalis galėtų iš tikrųjų pasinaudoti visomis galimybėmis kylančiamis iš ES. Reikia padėti kurti sistemą susijusiu prekybą, kad galėtų stiprinti savo pajėgumus ir kad galėtų geriau integruotis į pasaulinę rinką ir vykdyti visus pokyčius, kurie yra reikalingi. Ačiū. Labai ačiū. Taigi išgavau ir ponę Ferenza, bet jos nėra čia. Arman Šalis, man atrodo, ją pakeis. Taigi e, šešėlinis pranešėjas esu aš. A, taip pat kaip ir a, e, Rytų Afrikos a, e, bendrijos šešėlinės pranešėjas. Aš visiškai sutinku su tuo, kad, e, kaip pasakė panašus, dėl turinio susitarimo. Tačiau papildomai kiekvieną keletą tokių institucinių, procedūrinių galbūt pastabų, nes praeitą kartą, kada pirmą kartą keitėmės nuomonėmis, a, IPA nebuvo jokios informacijos pateikta e, dėl, dėl metu, ar bus e, darbo grupės susitikimas dėl e, rinkos reguliavimo. Taip pat, na, iš, taip pat išsakiau Botsvaną, Namibiją, Dramblio kaulą, kitų valstybių. Todėl aš keliu klausimą komisijai ir e, pranešėjas e, taip pat apie tai e, informavo, kad jeigu kad nors kuri rytų ar pietų Afrikos valstybių net ketina ratifikuoti šito susitarimo. Na vėlgi čia reikėtų prisiminti ir galimas grėsmės arba galimybę, kad na, tai bus tai, tai atšaukti. A, taigi, ta šalis, kuris pirmiausia ratifikuos, pasirašys a, susitarimą arba dar nepasi, nepasiruošusios pasir, pasirašyti, tai kodėl tada mes kalbame apie partnerių šalių ratifikatas neturtingiausias šalis? Kodėl visą tai turėtų būti įgyvendinta iki, dvi, iki šių metų spalio mėnesio? Manau, kad a, pana Šuca po šito stikimo galbūt paaiškins tai. Grįžtant prie PPU susitikimų, vokiečių parlamentas. Ten e, pasigirdė nuogastavimai, kad e, visa procedūra yra pernelyg e, skubota, kad paverstume prekybą na, tiesiog e, tikrų tokių instrumentų, padedančių reguliuoti, o ko gero mes darome, e, mes pasiekime priešingų rezultatų. Taigi norėčiau paprašyti komisijos, kad dar kartą paaiškintų e, na, teisinius pagrindus a, dėl jūsų veiksmų plano, a, kalbant apie ratifikavimą susitarimą. Na, žalieji, man atrodo, kelia. Bet manau, kad Judita pasakys. A, mes netgi oficialiai pakeitėme jau tai, a, bet nesvarbu. Porą klausimų nes dauguma jau klausimų buvo pateikta. Na, aš tiesiog pakartosiu. Kodėl taip reikia skubėti? Panas Vanstorp apibūdino situaciją, kad dėrybos vyksta jau labai ilgai, taip, teisingai, bet birželio 10 dieną atsirašyta ir turi būti gyvendinta jau spalio mėnesį. Kodėl tokia skuba ir kodėl viso to reikia? Na, ar tai iš tikrųjų praras šitą šalis prieigą prie rinkos? Aš šitą visą nesuprantu. Uh, Dabar mes kalbama apie laisvos prekybos susitarimus, mes turime regioninius įpas ir kaip visą tai veiks vienas kitą. Ar mes tiesiog ne, nepakenkėme Afrikos norui dėl to kontinentinio laisvosios prekybos sutarimo? Dėkuoju, visų pirma, dėkuoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Aš labai atidžiai perskaičiau pono Vanstarp um, pranešimą ir aš sutinku su juo, e, su to, kas sakė pono Žakim. Na, mes e, sudarome ypatingą e, susidarimą, nes yra sus, remiasimės susitarimui dėl kotonų. Ir čia mes priėmėme keturis principus pagal rezoliuciją, kurių, man atrodo, šitame sustelme nėra jų laikomasi. Pirmas principas tai, kad mes turim krypti dėmesį savo ruoštų ir e, neturim įsiūsti pašalinių papildomų produktų Ir yra sustarimas tarp Europos ir Afrikos ir kartais mes norime tam tikrai prasme padėti kai kuriems gamintojams. Ir aš kalbu apie žemės ūkio produktus. Ir čia yra tiesa, kad žemės ūkio produktai yra labai jautrus Afrikos šalyse, bet vis dėlto mes turim galimybę eksportuoti E, produktus, kurie dempinguojami mūsų, mūsų politikus. Ir mes kalbam apie Kiniją, kuri dempinguoja savo produktus, bet iš tikrųjų tai mes Europą dempinguojam ir siunčiam į Afriką su tuos produktus. Taigi pirmas dalykas tai yra tų jautrių produktų sąrašas. Toliau antras dalykas lankstumas dėl e, mokesčių brestienos. Tai, pavyzdžiui, kai kurie susitarimai su AVB ir kitos, kit, kiti susitarimai, tai kitos valstybės narės neturi, valstybės neturi galimybės kažką keisti dėl šitų mokesčių. Ir e, Afrikoje kai kurios šalis pra, praras milijardus, milijardus e, dėl to, kad yra renkamas mokestis prie sienos ir tai yra taip pat galimybę jiems saugoti savo vietos um, ūkį. Ir būtent tai yra galimybė saugoti vietos ūkį, vietos ekonomiką, bet šitą E, sąlygą, šitą reikalavimą taip sunku įgyvendinti, nes e, vietos ūkis numiršta prieš įgyvendinant šitą taisyklę. Ir, kaip sako ponas Stanstarpus savo pranešime, reikia e, mechanizmą labai tiksliau stebėti ir tai turėtų būti privaloma, kad būtų tinkamai įgyvendinamas taisyklės. Toliau kilmės žymos taisyklės atšaukimas, bet komisija teigia, kad tai yra šitą kilmės taisyklė, na, jeigu, pavyzdžiui, Namibija eksportuoja savo jautiną, tai jiems bus sunkiau eksportuoti į Europą negu, negu kanadiečiams. Ir susitarimas visata irgi apsunkina eksportavimą ir kilmės vietos nuorodas. Toliau dėl tvarios plėtros taip yra nuostata, yra, yra toks skyrius ir tai yra vienintelis atvejis dėrybose su Afrika, kur kalbama apie e, tvarę plėtrą, tačiau tai nėra privalomas. Priešingai, aš manau, kad Europa turėtų būti sažiningesnė Europa daug gauna, daug, daug, daug uždirba daug iš tų, tų sutarčių ir jie gali naudotis 96 procentais laisvos Afrikos rinkos ir tai yra e, tikrai labai daug. Ir ko dar prašom dėl liberalizacijos, tai taip pat dėl jautrių produktų, tai yra žemės ūkio ir žuvininkystės produktai, tai jautrių produktų sąrašas, na, aš noriu pasakyti, kad tai yra akumuliacinis e, sąrašas ir dabar yra pasakyta, kad dabar yra jautrus produktai e, Pietų Afrikoje, bet netokie patys e, produktai jautrus Namibijos pasiliauti. Tailandė. Ką tai reiškia, kad e, jie jautrus produktai, kad jų e, negali įvežti iš Afrikos, bet galima išvesti iš, iš Namibės, bet galima išvežti iš Pietų Afrikos. Tai e, tie jautrus nega, produktai, kurių negalim e, įsivežti iš Namibės, tai juos įsivešim iš Pietų Afrikos, nes yra eksportamas vietoje. Ir pavyzdžiui, yra sakykime, jautrus produktai Belgijoje, tai per Vokietiją jie bus gabenami ir pardavinėjami. Taigi mes e, sukreunam jų, tai yra Afrikos šalių vidinė situacija. Aš norėčiau, kad būtų kumulacinis sąrašas, kuris neleistų vežti prie vairius uostus. Pavyzdžiui, Europos Europa laimi ir iš trašų. Tai reiškia, kad e, trašos patenka į e, Afrikos teritoriją, trašos gaminamas Europoje, Europoje ir e, leidžia taikyti labai intensyvę žemdirbystę, pavyzdžiui, kad ir taip pačiai Namibijoje, ir tai nesižvelgia į vietos gyventojų reikmes. Taigi reik, yra reikalavimas peržiūrėti, peržiūra kas penki metai, bet tai e, nereikia e, tobulinti to, kas jau tinkamai veikia, bet tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į rinką, į rinkos klausimus, į e, intelektinės nusavybės klausimus. Na, tai yra jūsų pranešime tai parašyta ir kam naudinga visa tai, ne afrikiečiams. Jeigu žinote, kad daug Afrikos šalių, kurie, visuomenių, kurie patenka į Europos rinką, bet tai naudinga Europai. Na, man čia kyla problemų ir kai sakom, kad tai yra sutartis plėtrai, vystimuisi, bet galiausiai nėra nieko, jokios kompensacijos, jokios priemonės skatinti plėtrą ir mm, kolega buvo Namibijoje, visi buvo Namibijoje, nes žinote, kad e, Namibija pasirašė, tai visi patenkinti, bet tai yra ta dar 11 programa ir ne viena papildoma euro neišleista, tai e, reiškia, kad Afrika turės mokėti už liberalizavimą. Na tai kaip taip galima. Europai tai nieko nekainuos, bet ten, kur yra kažkokios problemos ir kas turi sumokėti už tai. Na, aš manau, kad tai yra nekorektiška ir aišku, galime pritarti tokiai sutarčiai, kokia yra dabar, bet jeigu mes mm, pasakysim, kad tai naudingiau Afrikai, Europai negu Afrikai, toliau mm, kai ar mes sumokysim tą žalą, kurią sukeliam, sukeliam Afrikoje, kad mes negalim būti veidmainiai. Ir galiausiai, m, mm, aš čia norėčiau pritarti, sako, kas sakė ponas Joachim Schuster, tai taip pat yra pagarba parlamentui. Vis dėlto neįtikėtina įsigalios tas sutartis, bet svarstame Afrikos parlamentuose ir ponė Pliman kalbėjo, kad taip mes esame atsakingi už Afrikos demokratiją. Už net nesame atsakingi už Afrikos demokratiją, taip čia teisybė, bet e, jeigu, pavyzdžiui, Namibija, Vasgandas, Patsvana, e, Gana, Tramblikaulo krantas, kurie prieštarauja laisvos priekybos sutarčiai, jis negaus prieigos, nepateks į Europos rinką nuo spalio pirmos, tai mes čia pasirašysim tokį dokumentą. Tai reiškia, kad nebus, nebus diskusijų mūsų parlamente ir mes nesusijęs sieksim su jonkiu parlamentaru iš jų šalių. Vis tik niekas nesutiks, niekas nežino apie tas diskusijas, apie dėrybas. Na ir aš manau, kad tai irgi nėra korektiška ir mes negerbiam e, demokratijos Afrikoje. Mes nesam už ją atsakingi, bet mes neturim teisės juos ir sugriauti. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Euh. Labai greitai, nes daug ką pasakė kolegos ir e, socialdemokratai daug ką kalbėjo. Kas yra įdomu ir kelia nugastavimų, tai yra, kad

blogis yra, blog, tai yra mažiau blogas siūlomas susitarimas, nes, aišku, yra kokie reprimuojimai, bet tai yra ne dvišalis, bet tai yra labiau asimetriškas negu kiti susitarimai. Ir, kaip sakė pranešėjas, yra geografinis kilmės nuorodos apsauga, tai yra svarbu, bet vis dėlto yra išliekančios problemos. Ir pana Reana kalbėjo, ir panašus ir pabrėžė, ir kiti, kad pirm, man pirmoji problema, kad tai tikrai yra prie priekybos, o ne pagalbos susitarimas. Tai prioritetas tenka komercijai, priekybai ir, pavyzdžiui, nevykdymo reikalavimas, jeigu yra sankcijos, jeigu nesilaikoma žmogaus teisų, bet vis dėlto tai tikrai toks mm, simptomatiškas klausimas ir taip pat mm, ryšys su tvaria plėtra. Na, tai yra vis dėlto išskirtinai e, komercinės nuostatos, bet mm, kolega Kinton Darling sakė, kad nuostatos dėl žmogaus teisių yra silpnesnės negu kitur, negu, pavyzdžiui, sustarimuose su Kolumbija arba Peru. Man tai kyla problemų ir toliau Joakim jau kalbėjo, bet aš grįžtu prie to problema, kad mes nepadedame e, regionų integracijai nes yra įvairios nuostatos, įvairios nuolaidos įvairioms šalims ir konkrečiai tai sudaro labai neadekvačią struktūrą atsižvelgiant jau egzistuojančias institucijas. Toliau, kitas dalykas - piliečių visuomenė ir, ir, ir, ir, ir piliečiai. Na, turėtų būti kažkoks protokolas, kuris atsižvelgtų į piliečių visuomenį šitoje sutartyje, o dabar taip nėra. Toliau E, kolegos jau kalbėjo, bet mm, yra spaudimas ir yra pasakyta, kad deadline'as iki spalio pirmos ir jeigu ne, tai blogai, bet aš manau, ir pastango tai negalim taip sakyti, yra neteisėtos priemonės, politinės spaudimo priemonės, tam tikrai nedaro garbės ir tikrai reikia reikėtų baigti tai, tuos dalykus ir dėl to man kyla abejonių dėl e, šito dokumento. Kristof. Thank you very much. Labai ačiū. Taip, iš tikrųjų dėl to spaudimo, dėl tos skubos mes jau esame praradę dešimt metų dėrėdamiesi Ir jau ilg... Na, tiesiog kiek kartų jau esame susitikę šitame komitete, kituose komitetuose, jau aš pamečiau skaičių. Bandome tiesiog, na, iš esmės aptarti, įvertinti visą tą esmę. Na, Nagi, jeigu mes kalbame tai, kad reikėtų galbūt daugiau laiko, tai iš tikrųjų kiek to laiko reikėtų? Bet svarbiausia yra tai, kaip mes žiūrime į Afriką. Na, aš galiu pateikti jums e, gal kitokią perspektyvą, ne tokią, apie kurią mes girdėjome pastarųjų metų iš kolegų. Mes žinome, kad susirūpinimas, kurį mes čia jaučiame, keisti Europą, na, ir jos rinkas, jos piliečius, bet lygiai taip pat kaip iš tikrųjų tai paveiks mūsų Afrikos partnerius. Čia turbūt svarbiausia, apie ką reikėtų galvoti. Na, kaip, aš suprantu, kas yra teisėta, demokratiška. Na, man atrodo, tai kaip tai įsivaizduoja Namibijos, Pietų Afrikos, Batsvanos prekybos ministrai. Dabar mes diskutuojame. Mm na, kalbame, ar jie iš tikrųjų protingai pasirinko, ar jie pasirinko tai, kas jiem naudingiausia. Mes apie tai ir diskutuojame. Aš galiu tik taip du argumentus pasiūlyti, kodėl komitetas pasakytų ne. Tai pirmasis būtų, mes geriau žinome negu jūs mes įvertiname šitą tekstą, o jūs iš tikrųjų nesupratote, kokios gali būti pasiekmes. Taigi mes žinom geriau, mes suprantam geriau. Ne, yra tik tai viena kita galimybė pasakyti, kad jūs neturite galbūt teisės, jūs ne, ne, tai vertinti. Na, šitie neoimperialistai, kurie mes čia dabar esame, uh, na, pasakyčiau, kad iš tikrųjų labai liūdna, kad Afrika labiau demokratiška, labiau išsivyščiusi. Mes kalbame, kad tai daugiau pagalba negu prekyba, bet atsiprašau, jau tie laikai praėjo, kad Afrikai reikia ir daugiau prekybos, o ne paramos. Ne Žinoma, galima svajoti apie senus konfliktus, apie senuosius laikus, Bet visą mes šiandien turime įvertinti tą susitarimą, e, remdamiesi tuo, tą patitimi, kurią mes matome šiandien. Ir reikia galvoti apie tai, kas jiem geriausia. Jeigu jie pasirašys, aš būsiu e, visiškai pritarsiu ratifikavimui. Na, prašyčiau trumpai pasisakyti. Na, grįžtam prie konstitucinių procedūrinių klausimų, gal jūs galite tai atsakyti. Ar jūs e, žinote kokius nors konstitucinius na, teisinius aktus, bet kurioje šalyje, apie kurią mes kalbame, o kurie leistų jiem E, naudos susitarimų, dėl kurių nebuvo susitarta nacionalinėme lygmenyje. Mes kalbame čia apie teisinius, konstitucinius aspektus. Tai reiškia, kad rytoj e, Kenijos prezidentas atvyksta ir kils grėsmė dėl e, to laiko, kurį mes skiriame ir kuris na, netitiktų konstitucinių standartų to šalies. Ką mes šiandien čia darome? Ar mes iš tikrųjų kišame į tų šalių vidinius reikalus ir kalbame apie tų šalių a, demokratizavimą? O gal mes tiesiog statome e, visus klausimus, apie kuriuos mes kalbame, į pavojų, pamirždami teisinius aspektus galiojančius toje šalyje. Žinoma, reikia galvoti taip pat ir apie PPU. Prisiminkime, kad e, prieigos prie e, rinkos, e, na, prie, prie rinkos tose šalyse netitiko visų PPO reikalavimų. Na, prisiminkite taip pat, kad galima daryti išlikas tik tai, jeigu arba e, e, yra FGA, ar, ar yra teismo sprendimas, ar regioniniai susitarimai. Taigi, ta pirminė, kurią mes sutikėme įsipykant šalims. Taigi, Ne, vėlgi tada čia mes kalbame apie tai, ar reikėtų skirti daugiau laiko. Na, paskutinis terminas jau buvo nutarta, kad 16 metų spalio mėno yra ta paskutinė data. Yra tam tikras institucinis, kuriuo mes remiamės. Mes nekalbame tik tai apie e, tarybos ar komisijos sprendimus. Bet e, komisija dabar e, gali atsakyti į klausimus, ypač kalbant apie mėsą iš Kanados, o taip pat vėl tas vidinės problemas, parama už priekybą ir Yeah, Monica, please. Thank you. Good morning, everyone, and thank you for the Labas rytas visiems ir labai ačiū už diskusijas uh, šiandien. Na, e, jau e, kalbame apie pasirašymą ir aš matau, kad ministrai, ypač e, ponas Rabdaivis, lab, buvo labai patenkintas, kai jie pasirašė. Manau, kad tai paaiškina daugą. Manau, kad vyko dėrybos ir susitarimas yra tiesiog sąžiningas. Aš tai kartoju keletą kartų. Dar norėčiau padėkoti pranešėjui. Jo, uh, Nes pateikia aišku apibūdinimą susitarimo, pateikia istorinę perspektyvą. Ir norėčiau pasakyti, kad dabar mes turime galimybę pabaigti vieną kartą su šitą sagą, kuri tęsiasi daugybę metų na, prasidėjo kotonų susitarimu a, ir toliau a, ne visai 12 metų dėrybų, bet jeigu pradedame nuo ICP šalių noro, tai čia dar daugiau negu tas 12 metų. Taigi tie a, e, santykiai, kurie remtųsi susitarimais, a, taip, a, tai labai tinka PPO kontekstui. A, norėčiau pereiti prie klausimo, kuris, man atrodo, mums labai svarbus. Tai yra na, kontrolė, tikrinimas. Mes jau paėmėme domen keletą dalykų, kurie iškilo per diskusijas, ties tuo jau dirbame. Na, turėsime galimybę keistis mintimis su jumis, idėjomis. Žinoma, uh, Visada susitarimas e, gali būti laikomas geru tik tai, jeigu jis bus tinkamai gyvendinamas, o jis gali būti tinkamai gyvendinamas tik tai, jeigu visuomenė, pilietinė visuomenė aktyviai dalyvaus įgyvendinime. Na, norėčiau taip pat pasakyti, kad Botsvana, Bolivija, e, abi prasideda baraida, e, bet pasaulio bankė jie žiūrima visiškai kitaip. Botsvana yra 80, o Bolivija yra 121. Botsvanai mes duodame muitinius atidimus. Na, ir būtent todėl aš iš karto pereinu prie prieigos prie rinkos dalykų na, šiek tiek sunku tikėti, kad bus, to šalis neparit, neratifikuos susitarimą. Nemanau, kad jie dabar eis į uh, prie, uh, savo uh, parlamentą, teisdami kažkokį tekstą. Trys šalis jau uh, kalba apie ratifikavimą. Na, viena šalis padarė labai teisingą pastatą. Uh, kad prieš jiem e, neratifikuojant mes negalime imtis kitų veiksmų. Pirmiausia, šalis turi pasirašyti ir po to ratifikuoti. Tai ne 2008 metai, kada užteko vien pasirašymo arba netgi nelaukėme pasirašymo užteko tik tai jau to pradinio starimo. Na, tai buvo tiesiog pasityčiamas iš demokratijos. Taip, e, mes tiesiog pradedame tą darytis dėl susitarimo ir mes jau, jau leidžiame bamuitinę e, priekybą. Prisiminkime, kas vyko Bolivijoje. Na vėlgi aš norėčiau labai padėkoti už tai, kad visą pateikiamą papau kontekste. Ta, na, vienas iš pagrindinių dalykų yra na, tas sąžiningumas, teisingumas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikėtų atidžiau pasižiūrėti į visas nuostatas. 2014 e, pas nekalbėjo, kad galima būtų panaikinti eksporto mokesčių. Aš žinojau, kad tai buvo na, per daug anksti žengtas žingsnis on the use, use of the infant industry safeguard eksporto tai jau buvo labai e, senai e, priimtina, noriu Jums pasakyti, kad, na, kada kalbame apie priežimus, e, tai toks yra, na, tiek yra bendrų dalykų, kad galiausiai ten galima, bet, jį gali bet ką apimti. Dėl jautinos. Jūs priminėte man tai. Na, žinoma, pagrindinis dalykas yra SPS, galima taip pat uh, kalbėti apie pamoitinę priekybą. Na, e, prisiminkime, kad jau uh, yra auditoriai pasiūsti patikrinti įvairiausius procesus, pavyzdžiui, Namibijoje. Uh, yra kultūros labai svarbios. Na taip, jų, jų mes gauname daug Europoje, jis yra patikrintas, audituotas dėl Botsvanai. Botsvanas tai yra Buffalo. Reikia tiesiog suteikti jiem galimybę, kad jie galėtų uh, na, tiesiog pagal regionus savo produkciją skirstyti. Taip, aš tikiuosi, kad galėsime čia, Bruselėje, paragauti tos nuostabios mėsos, kokią mes valgėme Botsvanoje. Taip, na, kalbant apie apskritai visą priekybą, aš noriu dar kartą pabrėžti, kad nepaprastai svarbu yra sąlygingai laikytis PPO e, reikalavimų. Na, mes tikimės, kad Tai liečia visą prekybą, bet noriu e, pasakyti, kad galbūt e, kalbam apie 80 procentų. Yra ir jautrių dalykų. Kas sako? Na, ne, negalima daryti išlakų kai kuriuom šalim. Mes kalbam apie visas sakų. Jeigu pasižiūrėsite į susitarimą, viena yra, kuris sako, yra viena, e, tai Mozambikas, Ir, man atrodo, ES daro skirtumą tik tar, nu, remdamasi tuo, kas yra teikiama, kas yra duodama. Taigi negali būti jokių išlygų. Ir iš tikrųjų mes nedempinguojame produktų. Mūsų uh, subsidijos, uh, kokios tai, ką mes parduodame, yra konkurencinga. Ir kartais uh, na, žmonėm reikia baltymų, reikia maisto. Uh, na, ir, mūsų e, gamintojų negalima kaltinti dempingavimu. Na, vėl dėl uh, blokavimo e, uh, tikrų laisvos prekybos tarimų, uh, nes ponas Argentinė tai minėjo. Tai tiesiog uh, galbūt yra aiški nuorda, uh, kur mes einame ir kiek mes galime eiti. Taip, pavyzdžiui, kilmės uh, visas nuorodos, uh, na, jos gali būti na, palyginamos. Na, pajusime e, vėliau e, viso to pasiekmes. Įsivaizduokite šalis, kuriuom e, reikia nes vertės. Mes žiūrėjome, kaip sukurti naujų darbo vietų Afrikoje, kaip suteikti jiems pridėtinės vertės. Aš taip pat norėčiau na, dar vieną dalyką, cituoti, tai yra pagalba prekybai, parama prekybai. Tai, kas jau buvo padaryta, komisar, komisaras Mišel. Na, buvo priimtas sprendimas padvigunti e, tą regioninį voką, regioninės sumas. Na, kada kalbam apie pinigus, pavyzdžiui, vienam regionui, sakysime, tas paketas 1,3 milijardo. O kada kalbame apie nacionalinės programas, dalis, kuri buvo e, steigta, tai yra 3,3 milijardai. Na, buvo padidinta. Na, dabar nematome labai aiškaus padidėjimo, nes tai buvo dar nu, netaip senai e, priimta, gal nebuvo labai protinga, galbūt būtų protingiau būtų padaryti na, tam tikromis sąlygomis, mes net norėjome teikti tokių sąlygų. Geriau suteikti iš tikrųjų kartu su sustarimu, nes būtent dabar, tada jam reikalinga šita parama. Manau, kad e, visus klausimus paliečiau. Sesil taip pat e, palėtė e, viską, o jeigu kūnų, ką nors pamiršau, prašau pasakyti. Na, dėl uh, tvarumo to principo. Aš turiu čia uh, dokumentą, kuris pasislėpė tarp kitų. Uh, visa, visa grįžta į kotonų, standartai niekada nebuvo uh, silpnami, mažinami. Ir uh, man atrodo, kad tos pačios vertybės išlieka. Uh, taigi tai, uh, ko mes norime, tai yra galimybė kontroliuoti ir kad norime, kad tose diskusijose dalyvautų pilietinė visuomenė, tikroji pilietinė visuomenė o jos e, dalyvavimas iš tikrųjų, e, na, čia buvo įdėta daug darbo. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas padėtų čia. Man atrodo, jeigu jūs e, padėsite mums surasti, na, partnerių šitiem procesam kontroliuoti, bus žymiai lengviau. Na, aš dabar nenoriu kalbėti detaliai apie vairius projektus Šią popietę šiandien kalbėsime apie na, to globalių vertybių pokyčius. Na, žinoma, reikia laikytis uh, kotonų pagrindinių dalykų, tai yra vaikų darbas, homofobija, korupcija. Uh, tai, ką mums reikia padaryti, tai yra visą tai iš tikrųjų įgyvendinti realiame gyvenime taip pat garantuojant to įgyvendinimo kontrolę. Ir, ir reikia stengtis daryti tai, ką iš tikrųjų vertina mūsų pilietinė visuomenė. Jie nori turėti galimybę dalyvauti, jie nori turėti galimybę kalbėti su savo vyriausybėmis. Patikėkite mane, jokio standartų mažinimo, ypač kada kalbam apie žmogaus teisės kaip įgyvendinti visą tai, čia jau reikia mums jūsų pagalbos. Taigi visas įrankių paketas, na neaišku, ta jau dėžutė įrankių pilna, bet svarbu pasinaudoti tais įrankiais teisingai, taip kaip reikia, o čia kontrolė turbūt pagrindinis dalykas. Grįžtame prie pranešėjo. Na, tai kalbėjom apie uh, roamingą priekybos komitete, tai pirmą kartą, e, bet tai yra ne telefonų mobilumas, bet buivolų klajojimas, paniklas. Na, dėkuoju už paramą. E, buvo nemažai pritarančių pasisakymų ir taip pat Kristofą, Fieną. Aš manau, kad buvo labai svarbu, pirmininkė, kad jūs pasakėte, kad data tai yra mūsų data, tai mums neprimesta. Tai yra tai, dėl ko mes išsiderėjome ir mm, jeigu bus sėkminga, tai mes, tai parlamentas galės laikytis nustatytų terminų. Dėl kai kurių klausimų, kuriu, kurias atsakė komisija, aš negaliu paspildyti daug ko, tik noriu iš pasakyti štai, kad nebuvo daug entuzijazmo kaip ACP parlamentarų, kurie susitiko pagal GPE. Aš tą suprantu, bet aš skatinčiau visus paraginti, ne, ne kurio visas šalis, kurios yra besivystančios šalis, nes yra didžiulė diskriminacija prieš, prieš besivystančias šalis dėl e, kolonijinės praeities, dėl ko atsirado kotonų, ACP ir taip toliau. Ir ką mes darom? Mes esam toj postkolonijiniai situacijoje. Ir dabar kai kurių privilegijų jau netekta, nes jos patenka į platesnę schemą. Aš suprantu, kad jums tam nepritarėte, bet mm, VTO aiškiai pasakė, kad mes turim tai daryti. Toliau, na, aš nesakysiu kaip Kristofą, bet e, aišku, tiesos grūdelis, grūdelis yra. Taip, tai yra sustarimas su teisėtomis vyriausybėmis ir, na, iš mūsų pusės e, būtų argatiška sakyti, kad jūs, e, jūs nežinot, ką darot. Čia turiu pastabų, e, sakančiau, kad einama ta kryptimi. Tai yra solidarios šalis, e, ir su jomis mes dirbame labai materialiai, protingai ir, ir protingai ir jos žino, ką jos daro. Tik tai dėl vieno klausimo aš nustebau, kažkas sakė, ar tai buvo Ida Marija ar Melga, kad niekas nežino, kas vyksta, kad parlamentarai nežino, kas vyksta dėl dėrybų, dėl, dėl šito susitarimo. Bet mes deramės jau dešimt metų, jau dešimt metų. Tai ne mūsų reikalas informuoti Afrikos parlamentų narius. Tai yra jų vyriausybės reikalas, tai yra politinės partijos Afrikoje, kurios tai turi daryti. Taigi jos turėjo dešimt metų, kad tai būtų padaryta. O dabar manau, kad na, nežinau, čia verta jiems pradėti aiškinti, kas vyksta, bet dabar, kai jau reikia, kai reikia ratifikuoti. Na, dabar stebėjimas. E, na, čia yra klausimas, kur mes tikrai galim kažką padaryti, mes kaip bendryje, nes yra stebėjimo mechanizmai, yra bendri komitetai, kurie galėtų užsimti šito darbu. Neturime dar galutinio atsakymo į šį klausimą, bet manau turėtume panaudoti tą laiką iki ratifikavimo ir nutarti, kaip vykdysim stebėjimą, nes galiausiai tai reikia daryti. Yra peržiūros reikalavimų, peržiūros nuostatų ir, ir taip pat 160 straipsnį e, nurodytas reikalavimas, taigi reikia stebėjimo, reikia stebėjimo mechanizmo ir aš manau, kad tam buvo pritarta, bet, na, apskritai mes pritarėme. Na gerai, viena e, mintis reakcija. Na, tik tai viena, e, viena pastaba, kai vyriausybės pasirašo, nes komisija pasirašo, taryba pasirašo, da, pasirašo dabar liko tik parlamentas. Na, aš nesunku. Ir kiti pasirašė, o mes čia parlamente, kai yra pasirašoma kažkoks dokumentas, tai turi būti kalbama ir Europos, Afrikos parlamentuose. Ir ar Afrikoje vyksta tinkamos e, dėrybos, ar informuojama pagal reikalingą terminą, tai ne mūsų reikalas, bet turi būti parlamentinė diskusija Afrikoje, nes sakoma, kad yra spalio 10 turi būti ratifikuota. Ir mes ratifikavom tai taip. Jeigu ne, tai mes tada prarandam e, pirminybę, mes nesam patenkinti ir mes, aš tik noriu pasakyti, kad mes taip pat turim gerbti ir, ir e, demokrama, demokratiją Afrikoje. Atsakysiu trumpai. Aš sutinku, bet ne mes turim duoti instrukcijas Afrikos šalims, kaip jos organizuoja ratifikavimą pas save. Tai ne mūsų reikalas. Mikrofoną prašom kalbėti. Na gerai, dėkui visiems. Pone Šulc, labai trumpai. Na, jūs minėjote stebėjimą, taip aš visiškai sutinku, bet prieš pradedant stebėjimą mes turėtume žinoti konkrečius terminus ir galbūt komisija galėtų atsakyti dėl deleguotojų teisės aktų. Tai kaip mes e, toliau dirbsim, kaip sieksim, komisija prašome. E, laiko terminai ir deleguoti į teisės aktai. Question. Labai geras klausimas. E, Laikų terminai, na, jau laikrodis tiksi. Pirmas e, susitikimas, e, tai dėl deleguotojų teisės aktų procedūros, tai dabar pateks į tarybą ir parlamentą ir iš tikrųjų kamolys bus jūsų aikštelės pusėje na, mes būsim jūsų tarnai, o jūs būsit šeimininkai ir jūs sakysit, ką daryti. Taigi pataisas galim pateikti iki birželio 20 balsavimas kitame e, posėdėje Liepos, e, turbūt, Liepos turbūt 14. Labai dėkoju, dabar vienas minutės per. Ir pradedame po pertraukos bus koordinatorių posėdis, uždaras, tik tai keletui žmonių leidžiama pasilikti salėje.